Martin, then... Ponas Martin prašo žodžio ir po to ponia Doyle nori pasisakyti, bet prašau nekelti jokių diskusijų. Kai jūs praeisį kartą, kai praeisį kartą įvyko vyriausybės arba valstybės vadovo vizitas į Europos parlamentą ir kai buvo kai buvo panaši situacija, tuomet Buvo kalbama apie Lisabonos sutartį. Šiuo metu šiandien mus e, kreipėsi Čekijos Respublikos prezidentas, nuo socialistai nuolat trukdė e, prezidento pasisakymai. Parlamento pirmininkas į tai visiškai nesikišo, tai nėra demokratija, tai yra savivalė ir aš reikalauju, kad būtų imtas atitinkamų priemonių. Pone Doyle. Po to ponas Šulc. Pone Doyle. Pirmininkė, aš norėčiau kalbėti dėl posėdžio vedimo tvarkos. Taip, pirmininkui leidus, aš norėčiau padėkoti. Aš manau, kad tai, kas įvyko, pakenkė parlamento garbei ir orumui. Negalima pasinaudoti valstybės narės prezidento apsilankimu kaip proga tam, kad būtų dalyjama medžiaga dėl Lisabonos sutarties. Nes jei leidžiama šitaip elgtis, tuomet galiausiai mūsų koridoriuose prasidės absoliutus chaosas. Ir įvairių nuomonių šalininkai uh, imsis agresijos ir aš norė, norėčiau prašyti, kad ateityje nebūtų leista vykdyti šias provokacijas. Dėkuoju, pana Šulc. Ačiū pirmininkė. Jūs pirmą paklausykite, ką aš pasakysiu, paskui galėsite rėkti. Gerbiama pirmininkė, vienas kolega ką tik paprašė žodžio. Ir jis e, mums kai ką priminė. Aš jums norėčiau priminti štai ką. Kai Sokratas, ministras pirmininkas, pasirašydamas ES pagrindinių teisių hartę, norėjo pasisakyti, jis Jis negalėjo kalbėti, nes jis tiesiog buvo nušvilptas. Prezidentas Klausas e, galėjo netrukdamas kalbėti, toks yra esminis skirtumas tarp mūsų ir jų. Dėkoju. Kitas darbo tvarkės klausimas yra balsavimas dėl pono Van Vogen pranešimo dėl Europos strate, e, saugumo strategijos. Bal, Dešimtasis pakeitimas, vardinės balsavimas. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Šis pakeitimas atmestas. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Septintasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. Šeštasis paragrafas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Vienuoliktasis pakeitimas, jų išbraukimas tekstas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, Atmestas. Keturioliktas pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Šis pakeitimas atmestas. Dvyliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Vienuoliktasis paragrafas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Taip, galime pasitikrinti balsavimo rezultatus. Ne, gerai. Dvyliktasis paragrafas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas Pritarta. 18 pakeitimas, e, paragrafas, atsiprašau, jam yra du pakeitimai. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Taip, Taip, prašau balsuoti. Pasitikrinsime balsavimo rezultatus dėl devintojo pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Ir šis pakeitimas patvirtintas. Po dvidešimtojo paragrafų siūlomo įrašyti tekstą ir pirmiausia, pirmiausia antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmestas. 18 pakeitimas ir jei šis pakeitimas bus patvirtintas, tuomet ši formuluotė bus perkelta į kitą teksto, vietą tekste. Ji bus rašyta po 12 paragrafo. Ar kas nors tam prieštarauja? Panašu, kad ne. Tuomet aš balsuojame dėl 18 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Manau, kad reikia pasitikrinti balsavimo rezultatus. Dėl 18 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Šis pakeitimas patvirtintas. 27 paragrafas, 6 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta Patvirtintas. Viskas buvo aišku. 37 paragrafas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Penkioliktasis pakeitimas, kas už, a, atsiprašau, vardinis balsavimas, Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Šis pakeitimas atmestas. Šešioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Septynioliktasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Šis pakeitimas atmestas. Tryliktasis pakeitimas, jo išbraukiamas tekstas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Trys paragrafai. Pirmiausia, 53 paragrafas, kas už, Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtintas. 55 paragrafas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtintas. 61 pakeiti paragrafas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtintas. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos projekto. Vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas ir rezoliucijos projektas patvirtintas. Sveikinu pranešėją. O dabar periname prie pono Vatanien pranešimo dėl NATO vaidmens ES saugumo sistemoje. Ir pirmiausia, suteikiu žodį ponui Vatanen, kuris norėtų kreiptis į parlamento narius. Dėkoju, pirmininkė, gerbėjai kolegos. Atsiprašau, kad pradėjau kalbėti, bet aš tai darau tik vieną kartą per dešimt metų, tai tikiuosi, kad jūs neprieštarausite. Suomijos parlamente yra vienas parlamento narys, kuris per visą savo kadenciją kalbėjo vieną kartą ir per tą kartą paprašė, kad būtų uždarytas langas. Taigi mano atvejas ne pas blogiausias. Mano rengiamas pranešimas buvo svarstomas kartu su pono Van Vogino ir pono Sariu Švorskio e, pranešimais. Mes ieškome būdo, kaip galima būtų spręsti krizę, kurią pačią mes ir sukėlėme. Mes kalbame apie tai, kad šios krizės negalima kartoti. Tačiau pagalvokite apie žmonių tragedijas. Ap šios krizės taip pat negalėtų e, kartotis, tačiau jos kartosis, jos nukris mums ant galvos, lygiai taip pat kaip ir e, įgriuvo lūbų dalis Strasbūro pastate. Taika priklauso visiems. Ir mes visi privalome kurti ir stiprinti taiką, be jokių sąlygų. Mes turime būti idealistai šiame gyvenime, mes turime žvelgti toli, kai einat per mišką, žiūrit į priekį ir ieškos šviesos. Ir tik taip galėsite išeiti iš to miško. Mes turime nepamiršti, kodėl buvo sukurta ES. Jos pagrindinis tikslas buvo kurti taiką užtikrinti taiką. Ir viską, ką aš noriu dabar pasakyti, yra štai kas. Jei mes norime gerbti pono Monė ir ES steigėjų palikimą, mes visi turime priklausyti vienai partijai - taikos kūrimo partijai ir tuomet e, istorija tikrai nepamirš mūsų vardų ir šiandien mes turime puikią galimybę rašyti savo vardą istoriją. Dėkoju ponui Vatanui, taip iš tikrųjų mes užtikrinsime, kad visos galimybės liktų, kur jos yra. 25 pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Ir šis pakeitimas atmestas. 26 pakeitimas. Vertinis balsavimas. Prašau balsuoti. Baigėme balsavimą. Šis pakeitimas patvirtintas. 11 pakeitimas. Vertinis balsavimas. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Šis pakeitimas patvir patvirtintas. 27 pakeitimas vardinės balsavimas. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Šis pakeitimas atmestas. Dvyliktasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Šis pakeitimas patvirtintas. Devynioliktasis paragrafas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Dvidešimt antrasis paragrafas atskiros jo dalis. Pirmoji dalis – vardinis balsavimas. Prašau balsuoti dėl pirmosios dalies. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pirmoji dalis yra patvirtinta. Antroji dalis – kas už, kas prieš, kas susilaiko – patvirtinta. Triliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtintas. Ponas Vatina norėtų pateikti, e, pateikti žodinį pakeitimą 29 paragrafui. Taip, gerbėmiai kolegos, atsiprašau, kad dar kartą kalbu. Aš tiesiog norėčiau, kad būtų išbrauktas sakinys susijęs su ES operacijų vadavėte. Šis sakinys skamba taip, emphasizes that the proposed EU operational headquarters provide a solution to the problem. Ar kas nors prieštarauja tam? Panašu, kad ne. Taigi, kas už šį pakeistą paragrafą, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtintas. Keturioliktasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Šis pakeitimas patvirtintas. Dvidešimtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmestas. Trečiasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmestas. Dvidešimt pirmasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmestas. Dvidešimt antrasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko, atmestas. Penkioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Ketvirtasis pakeitimas atkrenta, taigi periname prie 24 pakeitimo, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Šis pakeitimas atmestas. 16 pakeitimas ir 23 pakeitimai, pakeitimas yra identiški vardinis balsavimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Ir šie pakeitimai atmesti. Man atrodo, ponas Landsbergis norėtų pateikti žodinį pakeitimą. Po, pirmininkė, gerbimi kolegos, aš norėčiau pateikti du žodinius pakeitimus. Pirmasis yra labai paprastas. Siūloma pakeisti, sukeisti vietomis tuos dalykus, kurie kelia mums susirūpinimą. Aš siūlau žmogaus teisės ir teisės viršenybės principą perkelti į priekį. Ir aš prašyčiau, kad jūs paremtumėt šį pasiūlymą. Ir po to, kai jūs uh, išsakysite savo nuomonę dėl šio pasiūlymo, aš pasiūlysiu antrą žodinį pakeitimą. Kiek aš suprantu, jie yra siūlomi tam pačiam paragrafui, tai gal galėtumėt pasiūlyti ir antrąjį žodinį pakeitimą. Uh, uh, Taip, mes balsuosim dėl jų kartu. Antrasis žodinis pakeitimas tuomet yra teikiamas antrai paragrafo daliai kuriame kalbam apie tai, kad Rusija taps e, tikra demokratija neiškiojo ateityje, kadangi demokratija yra labai neapipriešta savoka, manau, kad reikėtų ją patikslinti. Ir todėl aš siūlau po žodžio demokratija įrašyti štai ką. Atsisakant e, atsisakant vykdyti karinės e, agresijas prieš savo kaimynus siekiant politinių tikslų. Ar kas nors prieštarauja pirmajam žodiniam pakeitimui? Ne. O antrajam? Ar kas nors prieštarauja? Ne. Taigi dabar mes balsuosime dėl 17 pakeitimo iš dviejų dalių su pateiktais žodiniais pakeitimais. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, Patvirtinta antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Taip, mes galime pasitikrinti balsavimo rezultatus dėl antrosios dalies. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Ir antroji dalis yra patvirtinta. Penk, penktasis punktas, vardinis balsavimas. Penktoji citata. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Konstituojamosios dalies A punktas, septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Konstatuojamosios dalies E punktas, penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Konstatuojamosios dalies N punktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. 28 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. 28 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas ir šis pakeitimas atmestas. 18 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Ir šis pakeitimas yra atmestas. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 29 pakeitimas, kas už, atsiprašau, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti dėl 29 pakeitimo. Ar visi spėjote? Tuomet balsavimas baigtas ir šis pakeitimas atmestas. 19 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Ir šis pakeitimas yra atmestas. Dabar teikiu balsavimui visą rezoliucijos projektą, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimą baigiame. Rezoliucijos projektas yra patvirtintas. Sveikinu poną Vatanien. Toliau balsuosime dėl ponios Napoletano pranešimo, Barcelonos procesas, balsuosime dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos, pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintas, kas už, prieš susilaikę atmesta. Devintas, aštuntas pakeitimas, kas už, prieš susilaikę atmesta. Antras pakeitimas, kas už, prieš susilaikę patvirtinta. Trečias pakeitimas už, prieš susilaikę patvirtinta. Devintas pakeitimas už, prieš prieš, susilaikė atmesta. Dešimtas, susi, už, prieš, susilaikė atmesta. Vienuoliktas, už, prieš, susilaikė atmesta. Ketvirtas, už, prieš, susilaikė patvirtinta. Penktas pakeitimas, už, prieš, susilaikė patvirtinta, šeštas už, prieš, susilaikė atmesta. Balsuojame dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikinu ponę pranešėją. Dabar pereiname prie Šimanskį pranešimo Europos kaiminystės ir partnerystės priemonės persvarstymas, pasiūlymas dėl rezoliucijos, trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antras, kas už, prieš, susilaikė susilaikė patvirtinta. Balsuojame dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Sveikinu pranešėją. Toliau balsuosime dėl Berman pranešimo veiksmų nepatenkančių oficialios vystimos pagalbos rytų finansavimas. Suteiksiu žodį pranešėjai ponui Berman. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pagal 165 taisyklę gražinti šį pranešimą komitetui. Tiek šis parlamentas, tiek komisija mano, kad reikia aptarti ir kitas bendradarbiavimo formas tarp ES ir besivystančių šalių. Tai yra tokius veiksmus, kurie nėra skirti tiesioginio prasme skurdo mažinimui. Kalbu apie, pavyzdžiui, universitetų mainų programas. E, vystimos biudžetas neskiriamas tokiom programom, tačiau kyla ginčių dėl teisinio pagrindo ir manoma, kad reikia numatyti tokį teisinį pagrindą, kuris leistų skirti vystomojo bendradarbiavimo lėšas. Tačiau dėl to nesusitarima. Jei pirmas pakeitimas bus patvirtintas, tai tuomet pranešimas taps nenuoseklus ir nenaudingas skurdžiausiai gyvenantiems. Manau, reikėtų gražinti šį pranešimą atgal vystimosi komitetui, kad jis susitartų dėl teisinio pagrindo, kuriam pritartų dauguma šio parlamento narių. Ačiū. Ar dar kas nors nori pasakyti už arba prieš šį pasiūlymą? Ponas Galer, kaip suprantu, nori pasakyti prieš pasiūlymą. Ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų laikomasi labai įvairių požiūrių. Vystimosi komiteto nuomonė prieštarauja užsienio reikalų, teisinių reikalų komitetų, taip pat Europos parlamento teisinės tarnybos, Europos teisingumo teismo sprendimams prieštarauja tarybos nuomoniai. Dėl to mes dauguma reikalaujama remtis tuo teisiniu pagrindu, kuris paminėtas pakeitime. Aš prašau atmesti prašymą gražinti pranešimą atgal į komitetą. Mes, nes, mes sutarėme dėl pranešimo turinio, mes nesutarėme tik dėl teisinio pagrindo ir šios problemos neišspręsime gražindami pranešimą atgal į komitetą. Ar kas nors norėtų dar pasisakyti už pasiūlymą? Pirmininkė. Norėčiau pritarti pranešėjui. Vakar vyko diskusijos ir išgirdome ir komisijos nuomonę. Todėl aš pritariu, kad reikia papildomų diskusijų, reikia rasti gerą teisinį pagrindą tokiai veiklai, kuri nėra grinai apibrėžiama ir klasifikuojama kaip oficialios vystimosi pagalbos veikla, bet kurią galėtumėm padėti besivystančiom šalim, bet negalima gauti finansavimą. Ir reikėtų kažkaip tai susijęti tai su pagalba besivystančiom šalim, pramoniniam šalim. Ir iš esmės labai svarbu, kad lėšos, kurios numatytos pagal tam tikrus kriterijus ir būtų skiriamas pagal tos kriterijus. Tad pritariu ponui Berman ir prašau skirti daugiau laiko dokumento svarstymui. Ačiū poniai Gomes. Perėsime prie balsavimo dėl to, ar atidėti balsavimą ar ne ir ar gražinti dokumento komitetui. Pakelkite rankas, kas už pasiūlymą atidėti balsavimą. Ačiū. Kas prieš? Susilaikę. Man atrodo, kad pritarta pasiūlymui. Kitas pranešimas, ponios Dal, ES oficialių leidinių biuro veiklos organizavimas. Balsuome dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmas už, prieš, susilaikė, Patvirtinta. Balsuojame dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Sveikinu ponę Dau. Dabar pradėsime balsavimo paaiškinimus. Visų pirma, dėl gazos. Ponas Samber. Pirmininkė, aš noriu paaiškinti,